sistemos, kurioje nebūtų neigiamų padarinių. Dabar suteiksiu žodį mano kolegai pratesti. Uh, Ačiū už visus pastebėjimus ir pasisakymus. Apsikeitėme daugeliu idėjų, kurios mums visiems kelia daug iššūkių ir aš esu jums dėkinga už šias diskusijas. Dabar galėsime eiti, imtis tolesnių žingsnių mūsų ataskaitose. Taigi Mes turime mokytis iš gyvenimo. Tai yra labai svarbu ir būtina tą apmastyti, rengiant ateities planus, kuriant energetikos bendryją. Norėčiau atsakyti į tris klausimus. Iš pradžių, kalbant apie tai, jog reikėtų įvesti hierarchiją, tokią kaip kad matome pavyzdžiui Europos atliekų politikoje, manyčiau, jog tai yra vertinga mintis ir ją reikėtų atsižvelgti, ypač jeigu mes norime suvienyti, suderinti centralizavimą ir decentralizavimą. Ir būtina tam tikra hierarchija, kuri galėtų vadovautis decentralizuotiems veiksmams. Antras klausimas iš ponios Maroni. Tai yra labai e, seniai diskutuojamas atvejis, e, siejantis net anglių ir plieno bendrijos laikus, e, kuomet buvo įspėta dėl per didelio vykdomųjų galių uh, delegavimo vykdančiosioms agentūroms. Apie tai buvo labai smarkiai diskutuojama, kuriant naująją reguliuojančiąją agentūrą. Galbūt apie tai buvo kalbėta per griežtai teisinių požiūrių, galbūt tą reikėtų peržiūrėti. Tačiau vienas variantas kaip alternatyva sutarčiai galėtų būti tai, būtent išsivaduojant iš teisinių ir politinių suvaržymų, kilusių iš e, garsiosios Maronio doktrinos. Paskutinis pastebėjimas arba klausimas, kalbant apie tai, kaip mes galėtume patobulinti galę e, perkant dujas, e, kalbant apie tam tikrus dujų pirkimo susitarimus. Na, iš tikrųjų galėtume išreikšti tvirtesnį poziciją, išreikšdami solidarumą, kaip jau minėjau anksčiau, nepažeisdami Europos antitrestinių taisyklių, kadangi svarbiausias mūsų tikslas yra užtikrinti e, geresnę Europos e, galę, didesnę galę. Taigi čia reikėtų keistis informacija tarp įmonių, taip pat dėrėtis su vienu tiekėju ir siekti užtikrinti, kad e, mes turėtume bendrą pagrindą. Mes taip pat žinoma lauktume ir tolesnių idėjų, kaip nueiti iki šio tikslo. Dėkoju. Labai ačiū už Jūsų paaiškinimą. Taip pat, jeigu būtų trumpų klausimų pagal mėlynosios kortelės procedūrą, e, čia buvo ponas e, kitas, galbūt nedaugiau ne nei 3-4 klausimai. Prašom, 30 sekundžių klausimui, nedaugiau. Ačiū, ponas pirmininkė. Mišliubra iš Valonijos parlamento Belgijos. Ir tuo pačiu aš atstovauju regionų komitetą. Aš tikrai sveikinu už tą idėją suorganizuoti tokią sutikimą ir taip pat dėkoju abiem ekspertams. Aš pritariu jų mintims įsitikinimams. Europai tikrai reikia e, na, naujo kvepavimo ir ta energetinė bendruomenė ir nauja sutartis tikrai dos į tą naują kvepavimą. Galima, na, pasvajoti, netgi pasakyčiau, turime pasvajoti. Tačiau kelias tikrai bus dar ilgas ir jūs tikrai nusipelnėte, kad e, tuo, kad nubrėžėte tas pirmasias gairias. Na, ta startis, kur, apie ką jūs kalbėjote, galima tik tai, e, jeigu mūsų gyventojai tam pritars ir vietos bei regioninės valdžios institucijos e, bus labai svarbios šiame etape. Ir merų paktas, kurį pradėjo regionų komitetas, yra labai svarbus žingsnis siekiant sukurti tikrą solidarumą šiai bendruomeniai. Ir visos pastangos, kuriant Europos energetikos bendruomenę, turės dar labiau pabrėžti tą būtinybę e, svar, regionų svarbą mūsų bendruomenėje. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Mes pagalvosime apie paramą merams. Labai ačiū už jūsų pastabą, ponas Voboda, prašom. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Turėčiau labai trumpą klausimą pranešimo autoriams. Aš sėdžiu štai čia. Jūs atlikote tyrimą Ir dabar ar jūs atsižvelgsite į idėjas, kurios čia buvo išreikštos? Jūsų mintys buvo labai geros, tačiau dabar mes turime pereiti prie detalių, prie kliučių. Toks būtų mano klausimas. Kaip dabar mes turėtume toliau tęsti, kokie būtų tolesni etapai įvykdžių šią studiją? Prašom. E, Ana Zelevska iš Lenkijos Seimo. Dėkoju už tai, jog buvo surinktas toks susitikimas, kalbėsiu trumpai, kadangi taip pat ketinu kalbėti darbo grupėje. Trumpas pastebėjimas. Kuomet kalbame apie nuostatas, kuriomis siektume sustiprinti bendrąją energijos politiką, pagrindinis žodis yra sutartis. Manyčiau, jog mes turėtume vengti šio žodžio. Tačiau manau, jog mes visi norime aiškiau suprasti, e, kokiugi lygiu mes norime kalbėti apie bendrąją energetikos politiką. Manyčiau, jog Europos bendroji strategija 2020 yra atsakymas. Galbūt mes ten galėtume įtraukti energetikos klausimą. Dar vienas klausimas, paskutinis, prašom. E, e, mikrofon. Prašom, įsijunkite mikrofoną, sako pirmininkas. Aš atstovauju Prancūzijos nacionalinę asamblėją. Nebegrįšiu prie to, ką prie Jekvė e, kalbėjo apie Prancūzijos poziciją šiais klausimais. Man tikrai buvo įdomi šitą diskusiją. Ačiū Jums už ją. Aš tik norėjau pakalbėti apie tai, kaip energetikos, klimatas, energetikos paketas 2020 gali padaryti įtaką tam išlakų mažėjimui. Aš norėčiau tikrai, kad šitą klausimą labai išnagrinėtumėm ir kad mes e, vis tik tai atsižvelgtumėm į tai, kad būtina, būtinos tarptautinės pastangos, net jeigu Europos pastangos yra labai svarbios ir kad tikrai mes eitumėm iki 30 procentų, daugiau negu 20 procentų sumažinimą. Trumpi atsakymai, prašom, moteriams pirmenybė. Dėkoju. Kągi mes toliau darysime su šiuo tyrimu? Na, mes kaip mokslininkai, kaip teisininkai padarysime visą, ką galime geriausio, kad paskatintume diskusijas, ypač tarp mūsų kolegų akademikų ir teisininkų. Sieksime pritraukti dėmesį, susidomėjimą šią temą. Mums jau iš dalies pavyko. Ir mes skatinsime žmonės diskutuoti apie šias idėjas Manyčiau, jog būtent šiame etape mes turime toliau plėtoti idėją diskusijų metu. Šios diskusijos turėtų vykti, bent jau mūsų nuomonė, visose įmanomose lygiuose, kadangi energetikos veiksmingumas, energijos tinkamas panaudojimas yra labai svarbus tiek regioniniu, tiek ir nacionaliniu lygiu. Taigi mūsų nuomonė, nuomonė būtų tokia dėl tolesnių planų. Mes nenorėtume pasisavinti šios idėjos, manytume, kad visi turėtų prisimti atsakomybę už šią idėją ir toliau apie ją diskutuoti. Dėkoju. Dar vienas paskutinis pastebėjimas dėl žodžio sutartis. E, žinoma, jeigu tai kelia tam tikrą susirūpinimą nariams, mes galėtume tai pavadinti vieningu aktu. Tai buvo gana sėkminga sutartis, tačiau ji neturėjo e, pavadinime to žodžio sutartis, taigi galime vadinti aktu. Dėkoju dar kartą mūsų ekspertams už tai, kad pristatėte nuomonės ir atsakėte į klausimus. Uh, like to... Norėčiau paprašyti jūsų dabar paklausyti manęs dar dvi minutės, kadangi tai yra labai svarbi informacija, pasakysiu lenkiškai. Mamy teraz pracę w trzech grupach roboczych. Ponios ir ponai, šiandien dabar toliau dirbsime trijose darbo grupėse. Pirmoji grupė - energijos saugumas, įvairovės, solidarumas ir tarpusio priklausomybė energijos tikimo srityje. Jei pirmininkaus kolega Hanė Svoboda iš Europos parlamento ir ponė Cecilija Tienford Tofby iš Švedijos Riksdago. Pranešėjas šio grupė bus ponas Jacekas Sarius Švolski, mm, Europos parlamento narys. Šita darbo grupė diskusijas tęs toje pačioje salėje, kurioje esame dabar, taigi plenarinio posėdžio salėje. Antroji darbo grupė e, - vieninga energijos rinka, konkurencija, reglamentavimas ir energijos kainas. Pirmininkai ponas Bilėmo Mariskal Anaja iš Ispanijos Ir ponia Adina Joana Valian, Europos parlamento narė. Ir pranešėjas bus ponas Felix Lavilija Martinės iš Ispanijos senato. Šita darbo grupė posėdžiauja salėje 3C050. Tai yra tiesiai priešais plenarim posėdžių salę. Tame pačiame aukšte C3C50. Trečioji darbo grupė - energija ir aplinkosauga. Jie pirmininkoja ponas Claude Turms, Europos parlamento narys, ir ponas Jose Ignacio Palacio Zuosti iš Ispanijos senato. Čia pranešėjas bus Jesus Alike Lopes iš Ispanijos deputatų rūmų. Šita darbo grupė posėdžiauja salėje 1A002. Ji yra dviem aukštais žemiau nei šioji salė. Tai yra po šita salė, kurioje dabar esame, tik tai pirmame aukšte, dviem aukštai žemiau. Kelias į posėdžių sales yra nurodytas specialiais žymekliais, Taigi diskusijos darbo grupėse vyks iki 7, 19 valandos ir pranešimus pristatys pranešėjai. Devintos valandos ryto, kad mes galėtume juos aptarti e, vėliau plenarime posėdėje rytoj. Taigi šiandien e, dėja, bet pranešėjai tikrai smarkiai turės padirbėti. 19.30 kviečiu visus į kokteilį, po kurio bus, aišku, oficiali vakarienė. Nuoširdžiai visus kviečiu sudalyvauti šiame kokteilyje ir vakarienėje. Ir visa tai vyks e, Jehudi Menuhin erdvėje, tame pačiame pastate, kuriame dabar esame. Pirmame aukšte, tame pačiame aukšte, kaip ir trečiosios darbo grupės salė. Taigi, Espas Jehudi Menuhin, taip parašyta. Kviečiu jūs į šitą erdvę vakarienės ir taip pat e, primenu. E, taip pat susitiksime ir rytoj, tačiau dabar išsiskirstome į darbo grupės, o po jų kokteilis ir vakarienė. Dėkoju. Ačiū kolegos. Ačiū mūsų kolegai iš Ispanijos senato. Dėkojame. Dear colleagues, could we start the meeting, please? Pradėkime posėdį. On behalf of my coach. Savo kolegos pirmininko ir savo paties vardu norėčiau pasveikinti Jūs šioje darbo grupėje atsiprašome, kad negalime skirti pertraukėlės kavai ar arbatai, tačiau e, kava yra tik tai už šios salės patalpų, o įsinešti kavos čia neleidžiama. Taigi dabar turiu garbės pradėti posėdį ir e, suteiksiu žodį kolegai. O mano vardas yra Hanes Svoboda, esu Europos parlamento narys jau nuo 96 metų, esu užsienio reikalų komiteto narys, taip pat pramonės ir energetikos komiteto narys. Taip pat dalyvauju delegacijoje e, sprendžiančioje klausimus susijusius su Pietų Azija ir taip pat delegacijoje e, ryšiams su JAV. Pagrindinė mintis dabar būtų nekartoti diskusijų, kurios vyko plenarinėje sesijoje. Tačiau pranešėjas padarys trumpą įžangą, vėliau trumpai padiskutuosime. E, vėliau praėjus pusiai laiko perdusiu žodį savo kolegai kitam pirmininkui, kadangi dėja turiu išvykti į kitą susitikimą Briuselėje. E, dabar e, ponas Salis Zvolskė, pranešėjas, yra Europos parlamento narys iš Lenkijos. Jis buvo užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Taip pat jis parengė pranešimą apie užsienio energetikos politiką. Šiam pranešimui buvo pritarta beveik vienbalsiai, puikiai bendradarbiaujant su kitomis politinėmis frakcijomis ir mes pasiekėme plataus sutarimo. Ar būtumėte toks malonus? Taigi mes pasiekėme plataus sutarimo šiais klausimais ir taip pat plačiai sutarėme dėl to, jog reikėtų skatinti užsienio bendrąją politiką, taip pat ir energetikos srityje. Anksčiau galbūt mes ne visuomet laikėmės tokios pačios nuomonės, uh, dėl dujų tiekimo. Tačiau dabar manyčiau, jog yra bendras supratimas, jog taip nebeturėtų atsitikti. Taigi mes jau užbaigėme renkti dujų saugumo direktyvą. Ši direktyva suteikia stiprų vaidmenį komisijai, siekiant kurti planus kartu su įvairiomis nacionalinėmis vyriausybėmis siekiant užkirsti kelią tokiam atveju, jeigu atsitiktų taip, jog nutrūktų dujų tiekimas. Mes kartu su socialdemokratais taip pat puikiai bendradarbiavome su kitomis politinėmis frakcijomis ir turėsime priimti galutinį klausimą šiuo klausimu su pirmininkaujančia Ispanija šio mėnesio pabaigoje. Taigi tuo norėjau Jums parodyti, jog vyksta e, įvair, įvairi, įvairus darbas. Mes siekiame veikti aktyviai. Apie tai kalbėjo mūsų svečiai plenarinėje sesijoje, kalbėdami apie savo atliktą tyrimą. Tiek norėjau pasakyti pradžioje. Taip pat norėčiau priminti, kad laikas kalbėjimams taip pat galioja tas, tas pats kaip ir plenarinėje sesijoje. Tačiau pradžioje norėčiau suteikti žodį, žodį pranešėjui, kad jis pristatytų pagrindinės mintis susijusias su mūsų tema, kadangi jis yra vienas geriausių ekspertų Europos parlamente šioje srityje. Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na taip, e, parlamente mes pradėjome mąstyti dėl bendros užsienio politikos energetikos rytyje, galvodami, aišku, ir apie tiekimo saugumą, tai pradėjome daryti dar 2007 metais. Na ir dabar jau esame daug geriau pasiruošę, nes yra atitinkami Lisabono starties straipsniai. Na, Hanes Voda labai maloniai priminė pranešimą, kurio pagrindinė e, tema, pagrindinė mintis buvo, kad turime kalbėti ir veikti iš vien ir turime. E, e kalbėdami apie energetiką, kalbėti ne vien tik apie priekybą ir tiekimą, bet ir apie saugumą. Taigi nu, dar nuo 2006 metų mes suvokiame, kad e, rinka nėra pasirengusi tinkamai sureaguoti į krizės, o taip pat ir valstybės narės nėra tinkamai pasirengusios tai padaryti, todėl mes turime bendrijos lygių ieškoti sprendimų. Dėl šios priežasties mes ieškome europinio sprendimo ir priemė išvadas, kad ES tenka užduotis užtikrinti visų jos valstybių narių ir piliečių saugumą. Būtent tuo metu mes ėmė žvelgti į energetiką kaip geopolitinį veiksnį, turinti geopolitinį matmenį. Na ir mes tokiu būdu pasintime tarsi signalą, žinę, kad reikia formuoti bendrijos lygių energetikos tiekimo užtikrimo politiką. Ir tai patvirtino ir Žagdelor tyrimas, kuris buvo pristatytas mums. Na, mūsų pagrindinis iššūkis, e, bandant ištirti solidarumą bei politinę valią, yra kaip e, ap, išspręsti tą įtanką atsirandančią dėl to, kad energetikos politikos rytė mums reikia daugiau solidarumo ir dėl to, kad valstybės narės nori pačios primti sprendimus dėl energijos tiekimo bei energijos mišinio užtikrinimo. Uh, ir bandant išspręsti šiuos du konfliktuojančius veiksnius, e, mes nu, nusprendėme, kad reikalingas dvi prielaidos. Tai yra pirmiausia politinė valia. Na ir buvo pastebėta, kad, kad tiek parlamente, tiek taryboje tos valios kaip ir stinga, stinga ir vizijos. O antra, tai yra tinkami teisiniai instrumentai, kuriuose, kurie reikia ir jie gerokai buvo pakeisti mūsų parlamente. E, Na, atkreipsiu dėmesį dujų direktyvą, jos rengimas beveik užbaigtas parlamente, ji, ji plačiai palaikoma mūsų parlamente, tačiau sakyčiau, kad taryboje to sutarimo kaip ir trūksa, čia nereikia pernelik optimizmai pasiduoti. Taip pat reikia paminėti 194 Lisabono sutarties straipsnį, jo pridėtinę vertę, pagal kur jį e, solidarumo e, mo, principas energijos siekimo užtikrinimo srityje turi būti įtvirtintas teisinių sprendimų ir priemonių pavydalu. Taigi reikės teisinių aktų. Na, kai, kur, kai kur kalbama apie prevencinės e, priemonės, e, kurios leistų uh, užbėgti krizams už akių, reaguoti krizės akivaizdoje, o taip pat uh, priemonės, kurios leistų perkelti prerogatyvą iš nacionalinio į europinį lygmenį, o taip pat ir komisija turi turėti galimybę įsikišti, jeigu bus plačių mastų sutrikdytas energijos tiekimas. Na, taigi turime kalboti, galvoti ne vien tik apie grėsmės, ne vien tik apie jų prevenciją, bet ir galimybę reaguoti jų akivaizdoje. Taip pat manome, kad reikia tolimesnių veiksmų, investuojant į kritinę svarbiausią infrastruktūrą, tai yra sąsajas tarp valstybių narių energetinių sistemų. Nuo institucinių požiūrių mes siūlome, kad būtų įsteigtas naujas organas, Štai ponia vice, komisijos vicepirmininkė, ponia Ešton, tarsi ES užsienio reikalų ministrė, e, gautų daugiau įgaliojimų ir įpareigojimų reaguoti trečiųjų šalių atžvilgių, kai kyla grėsmė energijos tiekimo saugumui. Taigi visi šie pasiūlymai yra suformuluoti Europos parlamento pakeitimų forma, o taip pat pasiūlymų uh, valstybėms narėms, tarybai ir komisijai forma. Tai yra ambicinga vizija, sutinku, tačiau vėlgi yra valstybių narių, kurios yra nusiteikusios veikiau savarankiškai užsitikrinti savo uh, energijos tiekimo saugumą, nei apjungti jėgas ir siekti solidaraus sprendimo. Taigi, sakyčiau vėlgi, pagal 124 straipsnę bendryje ir komisija šiame reglamente gaus naujų galių. Na, gal ne visai viską žiūrime taip, kaip tai siūloma Delor pranešime, tačiau tai nereiškia, kad reikia išskirti ir neįtraukti euro dujų grupės. Na, jeigu mums nepavyks e, e, pakilėti bendrijos lygmenį energijos tiekimo saugumo klausimą, tai kils grėsmė, kad išauks energijos kainos, tai pakenks uh, E, piliečiams, o taip pat kils grėsmė, kad bus nutrauktas dujų tiekimas, kaip tai atsitiko praeitėje. O taip pat kyla grėsmė, kad jeigu nebus bendrijos lygių numatyti veiksmai, tai bus geopolitinių pasiekmių, nes mūsų kaiminystėje turime kaiminių kurios e, patirs spaudimą kaip geopolitinį ginklą ir, ir net Na ir jeigu energetika bus panaudota kaip priemonė, tai tai turės geopolitinių pasiekmių ir įtakos politiniams santykiams. Dėkoju už įžangą, už tai, kad pristatėte savo pranešimą, jūs kalbėjote trumpai ir labai konkrečiai. Ir dabar siūlau pradėti gyvas diskusijas. Na, gal neturiu ilgo sąrašo, bet prašau pakelti ranką. Negal nelabai lengva bus suprasti jūsų vardą, pavardę, bet bandysime. Taigi pradėsiu. Ponas Vikari iš Italijos. Jūs pirmasis, pralaušite ledus, prašau. Grazie, prezidente. Mm. Dėkoju, ponė pirmininkė. Italija per pastarosius keliarius metus nemažai veiksmų ėmėsi, kad užtikrintų savo energetikos tiekimo saugumą, taip pat kartu ir su kitomis ES valstybėmis narėmis. Čia ėjo kalba apie dujų ir elektros energijos rinkos tinklų e, geresnį veikimą, na ir taip pat apie atsinaunančius e, alternatyvius energetikos šaltinius, taip pat e, atominę energetiką, tinkamą jos panaudojimą bei gamtinius šaltinius buvo siekiama numatyti atitinkamus teisės aktus tam, kad būtų nutestas kelias naujų infrastruktūrų kūrimui, ypatingai kai kalbama apie elektros energijos paskirstimo tinklus ir dujų transporto infrastruktūros statybą. Vis labiau yra užsimenama apie atsinaujinančius energijos šaltinius, bet taip pat yra skatinamas ir atomenės energetikos naudojimas tam, kad Italija taptų vis mažiau priklausoma nuo um, iškastinio kūro. E, tokią iniciatyvą taip pat pradėjo ir G8 e, valstybės. Mes be abejo siekiame panaudoti tinkamai visus energetikos šaltinius. Ir Italija jau nemažai nuveikė, suformulavo savo strategiją, kuri buvo teigiamai įvertinta tarptautinės energetikos tarnybos ir ketinama iki 25 20 metų naudoti 25 e, procentus e, naudoti atominės energijos, 25 procentus atsinaunančių energijos šaltinių ir 50 procentų iškastinio kūro. Kol kas iškastinio kūro dalis sudaro 85 procentus. Ir jeigu mes norime pasiekti šių tikslų, tai reikia kalbėti ne tik apie energijos tiekimo e, saugumą, bet taip pat ir apie energetiką apie solidarumą energetikos rytyje bei apie mūsų visų bendrą atsakomybę. Uh, kartu su partneriais Europoje. Grazie. Uh, next... Dėkuoju. Toliau ponas Balčytis. Ačiū, gerimas pirmininkė, gerimi kolegos. Tai pirmiausia, iš tikrųjų norėčiau padėkoti tiek komisijai, tiek Europos parlamentui ir e, visiems kitiems e, dėjusim didžiulės pastangas dėl ryšto ir nusteikimo iš esmės pakeisti politikos kursą energetikos srityje. Iš tikrųjų, šiuo metu yra padaryta nemažai svarbių žingsnių, kaip ilgalaikio energetikos prioritetų nustatymas, ambicingo trečiojo energetinio paketo prieimimas ir daug kitų. Tačiau taip pat šiandieną visi gerai žinome, kad nėra bendros vidaus energetikos rinkos ir manau dėl dviejų aspektų. Kalbant apie vidinį aspektą, tai vieningos rinkos sukūrimui iš esmės kliudo pati dabartinė politikos kryptis, kai valstybėms narėms palikta įgyvendinti energetikos politikos nuostatas, kurias jos įgyvendina e, nepilnai arba kai kurios iš valstybių narių iš viso neįgyvendina. Taip pat išlieka visiškai skirtingi valstybių narių interesai e, energetikos politikoje, kas iš esmės ir neleidžia sukurti bendros rinkos. Kita vidinė kliūtis tai tinkamos infrastruktūros nebuvimas. Varbu, vargu ar galima kalbėti apie efektyvę bendrą vidaus rinką, jei Europa nėra sujungta o kai kurie regionai yra visiškai energetiškai izoliuoti. Kalbant apie išorinį aspektą, neįmanoma pasiekti tikro energetinio saugumo, kol sąjunga neturės vieningos pozicijos dėrybose su išorės tikėjais. Kad būtina kalbėti vienu balsu, puikiai įrodė jau čia ir šiandieną nuskambėjusi dujų krizė Rusijos Ukrainos, kai net 18 ES valstybių buvo palikta sudėtingų situacijai. E, Europoje daug visuose dokumentas kalbama apie solidarumą, nepriklausomumo mažinimą, Ir manau, kad šiandien Europą galėtų pirmiausiai imtis dviejų dalykų. Tai užtikrinti reikiamų infrastruktūrą tolimesnį vystymą bei vienytis daryboms su trečiųjų šalių teikėjais. Realiausia, mano manimu, būtų pasinaudoti jau esamų teisinių pagrindų ir kuo skubiau steigti Europos dujų pirkimo grupę, kad pagaliau pradėtume koordinuoti dėrybas dėl dujų pirkimo. Ši grupė padėtų realius pagrindus suvienyti valstybės narės ir jų ekonominis interesus, bei koordinuoti tarpusio veiklą priimant vieningus sprendimus dėl ES ateities ir žinoma užtikrinti ES konkurencingumą. Tai padėtų išvengti tokių situacijų, kad kai kurios ES valstybės, nors ir būdamas arčiausiai išorinio dujų tiekėjo, yra priverstos mokėti net trešdaliu daugiau už dujas nei kitos valstybės narės. Nuo to kenčia mūsų vartotojai ir greunama pačios ES konkurencingumo idėja. Ir tai nėra vien tik tai kainų klausimas. Manau, kad dujų pirkimo grupės teigimas taip pat leis išryškinti visų valstybių tikruosius interesus ir jų tikrų, e, tikrus ketinimus dėl Europos susivienimo energetinės klausimais ir taip leistų nustatyti galimas tolimesnės energetikos politikos kryptis bei labiau koordinuoti visų 27 valstybių narių ekonominės veiklos perspektyvas. Ačiū labai. Thank you. And also, thank you very much. Dėkoju. Dėkoju pirmiesiems kalbėtams už tai, kad pasisakėte trumpai ir konkrečiai. Ir dabar vis dar nekam kalbėtojai. Pone pirmininkė, labai dėkoju. Na, iš tikrųjų, įdomi diena. Nesu energetikos ekspertas, bet vis dėlto daug sužinojau. Uh, Na, pirmiausia, pasidalinsiu pastaliomis dėl 194 Lisabono starties straipsnio, nes jeigu pažvelgsime šį straipsnį, tai suvokime, kad kaip ir daugelis kitų uh, sutarčių straipsnių, tai yra veikiau kompromisas, nes jeigu pažiūrėsime 191 straipsnį, tai ten yra nustatytos bendros kompetencijos. Uh, tenkančius sąjungai, ypač kai kalbame apie vidaus rinką bei aplinkos, aplinkosaugą. Tačiau 1.4.2 toliau pasakyta, kusu, cituoju, kad sutartis neįtakoja valstybių narių teisės uh, e, nuspręsti, kaip naudoti energetinius išteklius. Kadangi aš esu iš šalies, kur svarbi. Vis dėlto, kai buvo daromasi dėl sutarties turi didelius energetinius išteklius, turiu pasakyti, kad šiam straipsniui buvo skirima daug dėmesio, kai mes kalbėjome lordų rūmose, taip pat, kai buvo atliekamas šio veiksnio poveikio vertinimas. Tiesą sakant, viską tai šis straipsnis ap apsunkina, kaip girdėjome iš teisininkų. Turiu tris klausimus. Pratesant pranešėjo pono Sarius Volskio mintį, dėl diskusijų tarp parlamento ir tarybos, tai yra diskusijų dėl dujų tiekimo saugumo užtikrimo, tai pasakysiu, kad aš suprantu, kad parlamentas norėtų numatyti reglamente įpareigojimą komisijai parengti ilgalaikę dujų tiekimo strategiją. Norėčiau paklausti, ar ji išliks dėrybose. Ir Todėl turėt, parlamentai turėtų įtikinti kolegas iš nacionalinių parlamentų daryti spaudimą savo vyriausybėms tam, kad šie pareigojimai būtų įtraukti galintinių trišalių dėrybų rezultatą. Antrasis klausimas yra štai koks. Jis lieka direktyva dėl naftos išteklių krizės atveju kaupimą yra numatyta, kad ES turi sukaupti atitinkamas atsargas iki 2012 metų. Taigi kaip yra dėl tų kaupimo gebėjimų toms atsargoms. Na ir galiausiai norėčiau paklausti klausimą dėl sąveikos tarp tiekimo saugumo užtikrinimo bei tvarumo. Ilgalaikėje perspektyvoje atsisakymas uh, iškasnio kūro ir CO2 išmetimo e, turėtų mažinti priklausomybę nuo išorinių energijos šaltinių. Tai rodo ir diskusijos. Tačiau iškyla pavojus, kad jeigu per trumpalaikėje perspektyvoje pernelyg susitelksime į saugumą, tai e, prarasime galimybę užtikrinti tvarumą. Reikia rasti tinkamą pusiausvyrą tarp šių dviejų dalykų ir šiam dalykui, mano manimu, reikėtų tai skirti pakankamai dėmesio. Ačiū. Dėkuoju už jūsų klausimus. E, Nebejoju, kad kolega atsakys, kadangi aš dalyvauju dėrybų komandoje su dėryboms su taryba dėl energijos sėkimo saugumo, tai sakyčiau, kad tai nėra uh, tas pagalys, kuris, dėl kurio suklupsime, tai yra nėra kliūtis. Bet iš tikrųjų reikia stiprinti komidi, komisijos gebėjimus ir galbūt reikia numatyti galimybę vetuoti nacionalinius planus skirtus vetos e, krizės situacijai, bet galbūt tikrai pavyks po 2-3 savaičių iki mėnesio galo rasti sprendimą, pasiekti sprendimą. Dabar ponas Ansijo iš e, e, Europos parlamento Rumunijos atstovas. Ačiū, ponas pirmininkė. Na, kalbant apie energijos saugumą. Europos Sąjungos Europos Sąjungoje buvo pasakyta, kad tikrai yra svarbu užtikrinti energijos veiksmingumą, nes jeigu mažiau vartosime, tai turėsime tiesiog daugiau energijos, kuri, kurios liks. Ir ES tai gali padaryti. Mes turime reglamentų, sprendimų einančių šią linksmę ir mes juos turime taikyti. Taikymas, tinkamas taikymas yra labai svarbus siekiant užtikrinti tai, kas būtina ES energijos požiūrių. Na, man kyla tam tikrų abejonių, galbūt sakyčiau klausimų. Aš norėčiau, kad paklausim savęs, ar valstybės narės galės patikėti tuo, kad ES yra pajėgi joms užtikrinti energetinį saugumą. Tai yra labai svarbus klausimas. Labai svarbu yra įtikinti valstybės narės tuo bendrumu. Kiekviena valstybė narė galbūt turėtų prisidėti prie tos vidaus rinkos, energetikos vidaus rinkos. Kiekviena valstybė galbūt turėtų specializuotis vienoje ar kitoje energijos rūšyje bendrosios ateities, bendrosios energijos rinkos kūrimas aišku, reikalaus tam tikrų regioninių, geografinių, istorinių kažkokių indėlių, kad kiekvienas regionas prisidėtų prie šitos bendruomenės. Mes turime būti tikri, kad kurdami bendrąją rinką galėtumėm ES, ES užtikrinti kiekvienos šalies energinį saugumą. Turime atsižvelgti kiekvienos valstybės narės poreikius, rasti sprendimus, kuriuos turėtumėm taikyti tuomet, kai Europos energetinė bendruomenė taps tikrovę. Nes mums reikia tos stipresnės energetinės bendrovės ir Vien solidarumo tam neužteks. Vien solidarumo konceptas negali pagrysti būtinybę sukurti energetinę bendruomenę. Mūsų pastangos turi būti bendros ir neturi būti susijusios tik su tam tikra šalių grupe. Net e, jei kalbama apie tas šalis, kurios yra ekonominis ES brandulys, turi tai liesti visas 27 valstybės narės, nes e, tai tam tikrą prasme konkretizuotų ES projektą. Bendra, bendra ES narių ir ES sėkmė priklausys nuo šio projekto gyvenimo. Ačiū ponas Lekijai iš Nacionalinės asamblėjos. Taip, norėčiau su pirma pasveikinti draugą ir kolegą Sarius Volskį už padarytą įžangą ir tikrai noriu pasakyti, jam visiškai pritariu. Taip pat norėčiau pabrėžti tai, jog čia kalbama apie didžiulę problemą, su kuria susiduria Europą, esminę problemą. Ta problema yra Europos nepriklausomybė ir ji mus visus liečia. Be abejonės, labiau tai liečia galbūt centrinės ir rytų Europos e, sąjungos valstybės ir nereikia čia slėptis už kitų nugarų. Tame pranešime, kuris čia pridėtas prie bylaus, prie klausimo, matome, kad didžiausia problema yra nepriklausomybė nuo Rusijos, nereikia to slėpti. Ir manau, kad šiuo klausimu, kaip ir daugeliu kitų klausimų, šiuo metu daug pranešimų rašoma, daug kalbama, aš tikiuosi, kad daroma pažanga. Nesu to įstikinęs, bet tikiuosi, kad daroma pažanga. Tačiau vis tik reiškia, kad reikia truputėlį daugiau konkretumo. Reikia taip pat, kad, na, truputėlį pasigilintumėm į tas nacionalinės, grinai nacionalinė pobūdžio problemas, kuri mus, kurios mus skiria vienus nuo kitų. Nes to, toje, tarkime, bendroje energetinėje strategijoje, kuomet kalbame, na, turime, turėtumėm kalbėti vienu balsu Rusijos akivaizdu ir, na, yra tam tikrų tabų. Šalis kartais liktai mėgina kalbėti, tačiau nesistengia per daug pasakyti, bijo per daug pasakyti. Tačiau aš esu įstikinęs, kad tam, kad Europa taptų nepriklausoma energetiniu požiūriu, ji turės įsitik, na, uh, įsisavinti atominę energiją. Yra tabų, yra tam tikrų nenorų kalbėti garsiai ir panašiai. Tačiau jeigu jums reikės, būtinai reikės energetinės nepriklausomybės, tai aš esu įstikinęs, kad visos ES valstybės prisijungs prie brandolinės energetikos, net ir tos, kurios dabar na, neigiamai į tai žiūri, nes koks nes bus bendras tikslas ir užtikrinti energetinį saugumą. Kitas dalykas. Uh, Labai įdomu buvo na, išklausyti teisininkų nuomonę, jie galbūt labiau kalbėjo teisinių požiūrį, tačiau visiškai nuoširdžiai tikiu, kad dabar tikrai nėra laikas vėl galvoti apie naujas sutartis, naujus dokumentus. Dabar laikas ir apskritai suprasti, ar yra tos politinės valios sukurti Europos nepriklausomybę energetiniu požiūriu. Nėra čia reikalo kurti naujus dokumentus. Turime galimybę, turime 194 straipsnį, turime bendradarbiavimo, sustiprinto bendradarbiavimo tą galimybę, kurią tikrai reikės naudotis. Praėjusį penktadienį, tarkime, buvo ta pirmoji patirtis sustiprinto bendradarbiavimo teisinėje srityje. Ir aš manau, kad tai ta tikrai gera žinia, gera patirtis, nes tikrai 14 šalių dar, sudalyvavo šitoje susiprinto bendradarbiavimo procedūroje penktadienį ka, ir nagrinėjant būtent skirybų klausimus Ir tai tikrai puikia patirtis, gera naujiena. Aš esu visiškai prieš tą mintį, kad reikia dirbti atskiruose bureliuose ir panašiai. Ne, reikia tiesiog, kad, na, aišku, kad tam tikros šalis apsispręstų, kurią kryptim reikėjame eiti ir patrauktų paskui save visas kitas likusias valstybės, visas 27. Nereikia, kaip sakiau, naujo dokumento šioje srityje. Viską, ką, ko reikia, mes turime. Trūksta mums tik tai politinės valios, ryštingos politinės valios apsispręsti labai svarbių Europai klausimų. Tai toks pasvarbus klausimas kaip ir gynyba, saugumo požiūrį tikrai bus sudėtingų krizių ir kaip tik šiandien yra tas laikas, kurias, ap, kuomet mes dar galime apie jas kalbėti prevencinė prasme, mes turime tikrai galimybę, istorinę galimybę sutvirtinti solidarumą tą valstybę narių. Ačiū. Pone Toja. Dėkoju, pone pirmininkė. Pirmiausia, ką norėčiau pasakyti, tai padėkoti už šią iniciatyvą. Jau ne pirmą kartą šiame parlamente diskutuojame šiais klausimais ir yra tam tikrų uh, prieštarų. Kolega iš nacionalinio parlamento um, sakė, kad tai galbūt yra geras um, žingsnis į priekį. Na, nežinau, kaip bus, ar kalbėsime apie naują sutartį, ar apie glaudesnį bendradarbiavimą, juk buvo e, užsiminta apie įvairius variantus, bet aš manau, kad svarbiausia yra sustiprinti teisinį pagrindą. Nenorėčiau kalbėti tik apie politinę valią ir, ir ją sumenkyti. Ne, ji yra tikrai e, labai svarbi. Bet kai buvo pradėta formuoti europinę politiką, net nebuvo to 174 straipsnio, bet buvo aiškiai suvokta, kad reikia kažką daryti. Buvo ta krizė tarp Rusijos ir Ukrainos ir kiti dalykai. Ir dėl to um, taryba komisijai suteikė mandatą, prie to prisijungė ir parlamentas, kad būtų suformuluotas, pavyzdžiui, be kita ko energetikos paketas ir taip pat teisės aktai dėl um, tiekimo užtikrinimo. Ir kaip ir jūs sakėte, kartais politinė valia norėtų galbūt pasiekti net ir daugiau, negu kad leidžia teisinis pagrindas. Uh, Bet štai dabar ir atėjo metas priimti sprendimus ir sustiprinti tą teisinį pagrindą. Tai viena mano mintis ir tikiuosi, kad ta iniciatyva toliau bus plėtojama šią linkmę. Ir antras dalykas. Čia pabrėžčiau mūsų darbo grupės um, pavadinimo Um, aspektus, pavyzdžiui, diversifikavimas. Tai reiškia, kad mes turime kurti kelius, koridorius šaltinių link, bet uh, visą laiką turime mintyje tik įprastinius energetikos šaltinius. Bet aš manyčiau, kad tas mūsų siekis būti nepriklausomais arba bent jau netaip stipriai priklausomais kaip iki šiol. E, kai kurių valstybių atžvilgių ir čia nebūtinai tik e, Rusija galėtų būti paminėta, reikia būtent kalbėti apie diversifikavimą. Mes ir su komisija esame diskutavę ir štai buvo priimtas paketas 2020. Na ir nuolatos e, būna kvestionuojami sprendimai ir jų patvarumas, kurie čia priimami. Politinių lygių kalbama apie tai, lyg tai būtų galbūt tik ideologiniai dalykai, bet ne, mes iš tiesų norime diversifikuoti rinką. Ir čia turiu mintyje taip pat ir atsinaunančius būtent energijos šaltinius. Ir mano šalyje buvo numatytas tikslas iki, 20, iki 2010 metų gana ambicingas Kolega jau kalbėjo taip pat apie veiksmingą energijos šal... energetikos panaudojimą, apie taupimą. Reikia numatyti privalomus tikslus tarpinius, nes antraip mes nepasieksime to bendrojo 2020 tikslo. Na ir dar pabaigai, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad kalbėdama apie diversifikavimą, nebūtinai turiu mintyje, kad visose valstybėse narėse reikia dabar vėl grįžti prie tominės energetikos naudojimo. Ne, čia kiekvienos valstybės narės e, reikalas tą nuspręsti. Ir mano šalyje buvo apie tai diskutuota, dauguma nusprendė vienaip, kiti galbūt nesutiko su tuo sprendimu, aš priklausau tiems, kurie ne visai rėmė, nebūtinai rėmė tą e, sprendimą. Būtent dėl to, kad siekdami diversifikuoti ir, ir veiksmingai taupyti, turime e, pritaikyti esamas e, visas priemonės ir pasiekti tokį tą vadinamą energetikos miksą, kuris bu, užtikrintų mums e, saugų energijos tiekimą nenutrūkstamą ir leistų taip pat e, atsisakyti atominės energijos. Na ir dar kai kas e, Europoje įvykdėme institucinę reformą, turime e, įgaliotinę užsienio ir saugumo politikos klausimais ir manyčiau, kad mūsų veiksmai Europoje į išorę būtent turėtų būti siejami ir su energetikos politika nes tai svarbis rytis e, visoms ES valstybėms, kalbant apie jų sungimą. Thank you, sir. Ačiū dabar ponas Kosič iš Kro Kroatijos. Dėkoju, ponė. Sakyčiau, kad energetikos saugumas galėtų būti formaliai apibrieštas kaip tam tikras geopolitinis žaidimas. Tai reiškia, kad šios problemos pobūdis nėra visiškai aiški politika. Jeigu priimtume tokį apibrėžimą, kad energetikos politika yra tam tikras geopolitinis žaidimas, turėtume pabrėžti, kad e, šiame žaidime e, yra tik vienas laimėtojas. Mes norėtume, kad visi išeitų laimėtojais iš šio žaidimo, tačiau mes visi kovojame dėl bendrųjų koridorių, dėl bendrų naftos, dujų šaltinių. Mes kovojame vieni su kitais pasauliniu mastu. Geriausias pavyzdys yra Pietų Azija, Vidurinė Azija, Turkmenistanas, Kinija, Indija, Europos Sąjunga, JAV. Visi jie kovoja dėl poveikio, dėl įtakos, kalbant apie išteklius šioje pasaulio dalyje. Taigi, sakyčiau, kad mes turėtume suvokti, kad mus labai realiai riboja e, tai, kaip mes apibrėšime bendrąją energetikos politiką, kadangi šiame žaidime mes susidurime su konfrontuojančiais, kovojančiais interesais. Mes turėtume siekti sumažinti tokį interesų e, kovojimą ir turėtume siekti bendrų tikslų. Komet kalbame apie technologijas, mes kovojame, matome kovą tarp skirtingų įmonių, kompanijų, kas vadovaus, kas apibrėž naujausias šiuolaikinės technologijas, kadangi būtent tokia pirmaujanti kompanija įgis e, pirmenybę strateginę pirmenybę rinkoje. Taigi dabar turėtų būti mūsų tikslas suvokti, kokio pobūdžio žaidimą iš tikrųjų mes čia žaidžiame. Yra skirtingos slaptosios tarnybos e, siekiančios e, užtikrinti energetikos saugumą. Mes turėtume priimti aiškesnį požiūrį tam, kad suvoktume, kasgi mus iš tikrųjų riboja e, siekiant apibrėžti bendrąją ES energetikos politiką. Ačiū. Dabar norėčiau perduoti mikrofoną bendra pirmininkiai. Ačiū, norėčiau dabar pakviesti tarti žodį poną Kampuš iš Slovenijos. Prisidijočiai, hvali po zabesedo, spoštovane kolegice in kolegai. Gerbiama ponė pirmininkė, dėkuoju už suteiktą žodį. Mėly kolegos, gerbiami ekspertai, tikrai su didžiuliu susidomėjimu klausausi šios diskusijos ir turiu pasakyti, kad paremčiau tą bendrą ES energetikos politiką. Kolegos dabar užsiminė apie klausimą, kuris yra labai svarbus, tai yra investicijų, kla, investicijos e, kiekvienoje valstybėje narėje į šią sritį. Ir e, elgtis reiktų labai apdairiai, reikia suprasti, kad valstybės narės skirtingai išsivyščiusios ir reikia rasti tą vieną bendrą vardiklį. Manau, galime daryti prielaidą, kad čia yra būtini parametrai tam tikri pirmiausia, kuriais remiantis būtų galima tą bendrą vardiklį nustatyti. Tam, kad ES įsivyrautų teisingumas ir lygiai teisiškumas. Visi ES visos ES narės turėtų būti skatinamos daryti tą reikšmingą žingsnį bendros energetikos politikos link. Thank you. Dėkoju. Ir ponas Edmund Vidbrat iš Lenkijos senato žodis jam prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ah, atsiprašau, kad aš toks užkimęs ir kosėjau. Su pirma, noriu padėkoti ponui Sarijos Švolski už tikrai puikia padarytą įžaigą, įžangą mūsų diskusijų ir apskritai iš visų diskusiją. Aš įdėmiai klausausi diskusijos ir dabar matau, kad kiekvienas atstov pateikia tikrai pagristus argumentus ir mes turime daug mūsų siejančių dalykų, net jeigu sudėtinga kol kas būtų rasti tokį stipresnį konsensusą. Viena, kas yra tikra, kad energi, e, Europos energetinė bendruomenė yra būtina bendryje. Ir jie turi remtis solidarumo principų. Beje, Lenkija yra, yra iš tų valstybių narių, kurios buvo na, vienos pirmųjų panorusių sukurti bendrą energijos saugumo sistemą. Taip, iš dalies atitiko dėl mūsų geopolitinės padėties ir dėl mūsų ribotų išteklių, kalbant apie dują ir naftas, dujas ir naftą. Ta Lenkijos energijos politika yra mūsų prioritetas užsienio politikos srityje ir tuo pačiu ji yra susijusi su tomis grėsmėmis, kuri galėtų ateityje na, prisidėkti apskritai bendrai ES energetinę politiką. Įdomu šitoje diskusijoje yra tie dalykai, kurie atsispindi mūsų darbo grupės pavadinime. Tai yra diversifikacija, solidarumas ir tarpusio priklausomybė. Ir aš manau, kad nereikia iš tų trijų čia išvardintų elementų net nėra paprasta nusakyti, kuris yra svarbiausias. Negalime nu sukurti saugumo praleisdami vieną iš tų trijų elementų. Tarkime, diversifikuoti neįmanoma, jeigu negalėsime importuoti tų energijos šaltinių ten, kur jų reikia. Kai kalbame apie solidarumą, jis taip pat nebūtų įmanomas, jei mes kartu nesukursime tinkamos infrastruktūros ir taip pat energijos tų kaupimo tų erdvių. Aš manau, kad reikia sukurti nepriklausomus energijos šaltinius šaltinius, kurie nepriklausytų nuo įvairiausių politinių žaidimų. Taigi, visą tai turėdami galvoje, sunkiai įsivaizduotumėm visiškai saugę energijos politiką, jeigu visi trys, visos tos trys sąlygos nebūtų kartu įgyvendinamos. Ir dar norėčiau paskirti keletą žodžių e, e energijos šaltinių diversifikavimui, vadovautumėms Lenkijos situaciją. Tarkime, pakalbėkime apie energijos taupimą pat galime pakalbėti apie energijos vartojimo kultūrą. Visuomenės informavimo kampanija siekiant užtikrinti geresnį energijos vartojimą. Na, mano šalyje buvo priimta tokių sprendimų susijusių su e, atominės e, jėgainės statyba. Mes norėjome įeiti į tą e, brandolinę erą, norėjom sukurti pirmą brandolinę elektrinę, buvom pasirinkę vietą, ja, jinai buvo, turėjo, turėjo pradėti veikti šitą elektrinę 2020 metais. Taigi mes lik ir pasirinkome brandalinės energetikos kelią. Dabar kila klausimas, kiek mes galime sutarti dėl bendros politinės vizijos ir dėl tos politinės valios, kurios mums reikia tam bendram projektui. Pana Šalius Sarius Volskai kalbėjo apie būtinybę turėti būtent tą bendrą viziją ir politinę valią. Ar mes jau turime tą viziją? Ne, man regis ne. Šitos vizijos mums vis dar trūksta. Kitas dalykas Net jeigu turėtum tokią viziją ir ji būtų įtraukta į teisinės priemonės, mums trūksta politinės valios. Net jeigu turime geriausius dokumentus, jei nėra politinės valios, visi šitie dokumentai bus beprasmiai. Kitas klausimas, kuris kyla. Ne, aš visiškai pritariu tiems, kurie sako, kad yra sudėtinga suderinti uh, visus prieštaravimus, visus įvairius skirtingus šalių narių interesus. Tikrai tie interesai skirtingi ir labai kartais sunku susitarti dėl kažkokių bendrojo mažiausio vardiklio dalykų. Tai jeigu prie to dar pridėsime įvairių Europos didžiulių įmonių skirtingus interesus, ar tai palengvins mūsų užduotį? Mes kalbame apie solidarumą, mes remiame solidarumu ir dabar man kyla toks klausimas, kurį norėčiau užduoti ponus Arius Valski. Kas sumokės sąskaitą už tą solidarumą? Ačiū. Thank you, Mr. Whitprat. Dėkuoju, ponai Vitpratai. Ir toliau, ponė Šanbiset iš Prancūzijos senato. No, tai Aš esu ponas. Pirmininkė atsiprašo pono. E, pirmininkė, kolegos, tikrai energetikos klausimų Europos Sąjungoje e, pasižymi tikrai tuo, kad viskas yra tarpus yra labai susiję. Visi tikslai, visi iššūkiai yra taip glaudžiai susiję, kad yra labai sudėtinga vykdyti kokią nors politiką konkrečioje srityje, nesižvelgiant į kitus energetinius klausimus. Taigi, tarkime pavyzdys, Saugumas, energetinis saugumas yra visiškai neatsiejamas nuo atsinaujančios energetikos šaltinių plėtojimo vietoje, vietos bendruomenėse ir e, ieškojimo efektyvesnių energetikos šaltinių ir kūrimo tos bendros Europos rinkos, kuri remtųsi bendra dujų perdavimo sistema. Taigi, atsinaujančių energijos šaltinių plėtojimas nėra būtinai sinonimas didesnio energijos saugumo. Saulės energija arba naujos įvairios baterijos, naujosios kartos baterijos yra tikrai reti dalykai, o šitos retus dalykus dažniausiai išplėtoja Kinija. Taigi, nėra to automatinės sąsajos tarp atsinaujančių šaltinių ir energijos saugumo aišku, atsinaujanti energija yra svarbus sprendimas, svarbi, svarbus kelias iš, išvedantis mus iš problemų. Tačiau kalbame apie solidarumą. Visos šalis turi sutarti dėl solidarumo išeinant iš krizės. Bet tam reikia labai integruoti tinklų, leidžiančių perduoti energiją, elektrą arba kūro išteklius per visą Europą. Tie, tikslai, tie tinklai yra labai būtini norint net įgyvendinti mūsų tikslus. Atsinaujančios energijos šaltinių gaminama energija didėja, e, vėjo jėgainių gaminama energija nėra pastovi ir negali kompensuoti, dėl to reikia kompensuoti šitos trūkumus tiekiant elektrą energiją iš kitų valstybių narių. Visą tai kol kas neleidžia mums atsikvėpti, neleidžia nutraukti finansavimo ir verčia mus, na, šiek tiek liautis mūsų kaimynais, jeigu kartais kokia bėda ištiktų. Ir čia, na, tarkime, prisijungiu prie, ką tik kolegos užduoto klausimo dėl brandarinės energetikos ir politinės valios. Dabar daug kalbama apie ekonominę valdyseną. Taigi energetinė valdysena lygiai taip pat turi būti aptarta. Tai yra būtina. Tačiau energetinė nebūtina visomis priemonėmis siekti suvienodinti tą, tuos energetinius kiekvienos šalies miksus, tą paketą. Kiekviena šalis turi teisę apsispręsti dėl savo energetinio mikso ir ta įvairovė, šalies apsisprendimas vieną ar kitą energijos šaltinį privilegijuoti labiau nei kitus, šita įvairovė gali būti mūsų energijos bendrijos kaip ir šansas, galimybė, tarkim, viena šalis teikia daugiau E, na, tokios pirmenybės, didesnė pirmenybė vėjo jėgainiai, jai galbūt reikės kartais pasinaudoti kaiminės pagamintą brandolinę elektrą ir panašiai. Tik tokia bendruomenė yra tikrai sukurtina. Kada dabar galėtumėme sukurti? Maždaug 15-20 metų, mano manimų, terminas turėtų būti numatytas ir jeigu iškart pradėsime dirbti. Sustiprinta bedardarbiavimo procedūra man šia, šiandien regis pats tinkamiausias sprendimas atsižvelgiant į dabartinės sąlygas. Ačiū. Dėkoju. Ponas Afif Demikiran iš Turkijos, prašau. Dėkoju. Abiems pirmininkams tikrai džiaugiuosi galimybę dalyvauti šiame susitikime, susitikti dėkoju tiek Europos parlamentui, tiek Ispanijai, kaip ir minkaučiai šalį, už kvietimą. Aš esu Turkijos, Ispanijos draugy, tarp parlamentinės draugystės grupės pirmininkas ir dėl šios priežasties man ypač malonu dalyvauti šiame susitikime. Kai kalbame apie energijos tiekimo saugumą, tai reikia galvoti ir kalbėti ne vien tik tais apie Europą, bet apie visą pasaulį. Nes e, energijos saugumas aktualus visoms pasaulio šalims. Na ir kai kalbame apie 2030 metus, tai energijos e, poreikis lyginant su dabartiniu energijos vartojimo poreikis išauks 30 procentų. Na, na, nu dabar per ateinančius 15 metų Turkijoje energijos vartojimas išauks dvigubai. Taigi, kai kalbame apie Europos šalių energijos tiekimo saugumą ir Turkijos energijos tiekimo saugumą, tai reikia apie šios dalykus kalbėti kartu. Mes esame šalis kandidatė. Ir kaip tokios šalies atstovas aš esu pakviestas į diskusijas ir todėl norėčiau išsakyti tam tikrų skundų ir dviejonių Turkijos energetikos e, reglamentavimo, reglamentuojantis teisės aktai visiškai atitinka ES teisyną. Tačiau dėja nėra nustatyti jokie kriterijai, gairės. Mes turime pradėti dėrybas dėl energetikos skyriaus, turime pradėti kalbėti apie konkrečius dalykus nes kai kalbame apie Europos energijos tiekimo užtikrimą, negalime pamesti iš akių Turkijos. Nes dėl savo geografinės padėties Turkijoje 72 e, procentai viso pasaulio na, gamtinių dujų yra Turkijos kaimininėse šalyse, tai yra artimų rytų šalyse, Kaukazo šalyse, o taip pat ir Visarijos šalyse. Taigi, bandant užtikrinti energijos tiekimo diversifikavimą Europoje, būtina rasti naujų kelių, be kelių per Turkiją, Alžyrą ir Nigeriją. Tai ir čia kalba pasisuka apie Turkiją ir projektus per Turkiją. Kolegos jau nesikėminėjo Nabuką. Taip pat buvo pasirašytas tarp valstybinis sustarimas, kai kas teigia, kad Nabuko projektas, tiesą sakant, nepasitvirtins, nes ne per jį bus teikiama pakankamai dujų, tačiau nuo 2013 metų 8 milijardai e, kubinių metrų Um, bus tiekima per šį projektą ir po to šis tiekimas dar išauks. Taigi, manau, kad Nabuko projektas nepadės užtikrinti e, dujų tiekimo poreikio Europos Sąjungoje, nes e, e poreikis gamtiniams dujams išauks 200 tūkstančių, 200 milijardų kubinių metrų e, gamtinių dujų. Tai Nabuko yra vienas tiekimo uh, vamzdynas, kitas yra per Italiją. E, per, e, per Graikiją. Uh, jau per Graikiją, Italiją tiekime dujas ir jos toliau yra tiekiamas į kitas ES šalis narės. Taigi turime atsižvelgti tai, kad taip, Turkija turi kiek įmanoma greičiau tapti pilna teisė valstybė nare. Ir tam tikslai pasiekti turime kiek įmanoma greičiau pradėti dėrybas dėl uh, energetikos skyriaus. Na ir pabaigai. Kai kalbame apie energijos tiekimo saugumą, e, tai turiu pasakyti, kad jau užtikrintos tiekimo sąveikos tarp Turkijos ir ES ir bus užtikrintas sinkratizavimas dar šiais metais. Ir tokiu būdu iš ES ir iš Turkijos galima bus parduoti ir pirkti elektros energiją. Lygiai tas pats pasakytina apie energiją iš atsinaujančių uh, šaltinių. Tai tas 5, uh, 20 20, tai yra iki 2020 metų 20 procentų iš atsinaujinančių energijos šaltinių, 20 procentų energijos sunaudojimo veiksmingumo ir 20 procentų sumažinti e, šiltnamio efektą e, sukeliančių dujų išmetimą lyginant 1990 metais. Bet e, iki 2023 metų mūsų energija iš atsinaujančių šaltinių išauks 30 procentų. Taigi Europa galės iš Turkijos uh, atėjus laiku galės pirkti daugiau energijos iš atsinaujančių šaltinių, o kai dėl brandalinės energetikos, tai. Tai manau, kad brandalinė ir genetika tiek Europoje, tiek ir pasaulyje bus vienas iš energijos šaltinių. Ir Turkija jau pradėjo atitinkamas diskusijas ir buvo pradėtas statytis pirmasios brandalinės jėgainės ir iki 20 metų jos bus e, pradėtos eksploatuoti. Dėkuoju ponui Demirkiram ir e, džiaugiamės e, nuorodomis į Turkijos raidą, o dabar ponas Slobaskis iš Slovakijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Slovakija yra valstybė narė labiausiai nukentėjusi nuo dujų krizės 2009 metais. Iš tiesų situacija buvo praktiškai beviltiška beveik. Tad mums klausimas dėl energetikos, tiek, energijos tiekimo saugumo yra labai svarbus. Ir norėčiau pabrėžti, kad būtent solidarumas valstybių narių buvo tas dalykas, kuris padėjo mums įveikti tą krizę. Čekija ir Vokietija per, gri, per grįžtamąjį e, dujotekį tiekė mums dujų Ir beje, mes dar iki, šio, iki šių dienų vis dar jaučiame tos krizės pasiekmes. Dar norėčiau pasisakyti dėl dvišalio energijos tiekimo. Manyčiau, tai yra didžiulė problema. E, Nord Stream, South Stream, Nabuko projektų tai aišku susijęs su daugybė tarp vyriausybinių dėrybų, tačiau taip pat į tai yra įsipainiojusios ir privačios kompanijos ir kyla klausimas, Europa, ar Europa apskritai turi šansų, kokiu nors galimybių dalyvauti tose dėrybose ir pasiekti sėkmingo rezultato. Maničiau, situacija tikrai paradoksali, kad tokių tinklų formavimas, kūrimas iš tikrųjų sumažino šimtų milijonų kubinių metrų um, Ukrainos tiekimo pajėgumus. Ir jeigu situacija ir toliau bus tokia, tai manau, kad mes greitai pajusime ir neigiamas pasiekmes savo ekonomikai. Energetika. Yra ir yra susijusi taip pat ir su pačios energijos um, suvartojimu, su elektros energijos tiekimu. Mes kalbė, kalbėjome šiandieną apie būsimus taupimo planus, apie suvartojimo sumažinimą 20 procentų. Bet kadangi žinome, jog um, ištekliai riboti, turime suvokti, kad ateityje visgi turėsime vis daugiau dėmesio skirti ir brandoliniai energijai. Mes manytume, kad tai yra, ko gero, vienintelis įmanomas sprendimas, kuris galėtų leisti išspręsti kylančių e, energijos kainų ir didėjančio poreikio problemą. E, Kolega iš Turkijos užsiminė apie brandolinę energetiką taip pat ir reikia pasakyti, kad tai yra pigiausias energetikos šaltinis, o tai yra labai aktualu, kai kalbame apie taupimą. Europos Sąjungoje egzistuoja nemažai skirtumų tarp atskirų valstybių narių. Slovakijoje dar prieš porą metų energi, energetikos veiksmingumas buvo 40 procentų e, didesnis, e, skaičiuojant vienam namų ūkiui, e, palyginus su kitomis valstybėmis narėmis. Ir čia reikėtų užsiminti taip pat ir apie bendradarbiavimo aspektą. Reikia suformuluoti veiksmingesnės koncepcijas ateičiai. Dėkuoju. Ačiū Borisui Sadecki. Dabar pasisakys Europos parlamento atstovas ir jeigu nėra daugiau norinčiųjų išreikšti savo nuomonę šį vakarą, taip. Tuomet, jeigu būtų, tuomet prašytume užrašyti savo pavardės. Dabar suteiksiu žodį ponui Anzai Gryžėb. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, visų pirma, norėčiau padėkoti kad tikrai pabrėžė tai, jog parlamentas, Europos parlamentas, kaip ponas Arijus Švolskis pasakė, jau keletą metų mėgina apibrėžti energetinio saugumo klausimą, jį spręsti ir nustatyti, kiek jis yra svarbus Europos Sąjungai. Ir pranešimas, 2007 metų pranešimas, manau, buvo vienas iš tų pagrindų, pamatų, kuris padėjo įtikinti Europos Sąjungą, visą Europos Sąjungą tuo, kad reikia numatyti priemonės ir Lisabono sutartyje. Ir kita vertus, energetikos politika yra, na, geopolitinė žaidimo dalis. Tai normalu, tai teisinga. Kiekvienas iš žaidėjų nori užsitikrinti savo sėkmę. Ir kaip ES mes negalime būti pasyvūs stebėtojai šito žaidimo, mes negalime jo tik tai žiūrėti, mes turime būti aktyvų žaidėjai, stengiantis taip pat laimėti tą žaidimą, užsitikrinti e, energijos saugumą ir tinkamą energijos paketą, kaip kiekviena šiai diskusijai šiandien pabrėžia. Turime būtinai užtikrinti galimybę sukurti visiškai nepriklausomai individualiai kiekvienai šaliai skurti savo energetikos tą miksą. Turiu klausimą deputatui Sarišvolski dėl to vaidmens energijos saugume, mūsų kaimynų vaidmens, užtikrinant mūsų Europos, Europos energetinį saugumą. Ir aš čia turiu galvoje ypač tos kaimynus, kurie dalyvauja rytų partnerystės programuose visų tų šalių vaidmenį, kurie dalyvauja bendroje kaiminystės politikoje. Taigi mes kol kas šio diskusijoje daugiausia kalbame apie savo namų reikalus, vidinius reikalus ir kartais pamirštame tuos partnerius, kurie yra labai svarbus siekiant užtikrinti energijos tiekimo saugumą ir stabilumą tose valstybėse. Tai yra mūsų šalis partnerės, kurios tikrai turi labai svarbu vaidmenį Europos Sąjungoje. Ir tai būtų mano vienas pirmas klausimas. Kitas klausimas yra toks. Mes vis vėlgi daugiausia kalbame apie tradicinius energijos šaltinius ir partnerius e, vidaus, e, vidurio rytuose, Kaspijos jūros regione, Šiaurės Afrikoje, e, Šiaurės jūros regione, Šiaurės Afrikoje. Tačiau dar yra daug vietų pasaulyje, kurioje gali slypėti dideli energijos ištekliai. Pavyzdžiui, Arktika. Koks mūsų požiūris į tą pasaulio regioną, kur glūdi didžiuliai kiekiai energijos e, išteklių naftos, dujų, net jeigu, aišku, visų pirma reikėtų išspręsti keletą konfliktų susijusių su tų teritorijų priklausomybė Arktikoje. Ir manau, kad pirmieji žingsniai šia kryptimi jau buvo žengti tarp Norvegijos ir Rusijos. Trečias klausimas, kurį norėčiau užduoti, yra susijęs su nuovargiu dėl plėtros. Tas nuovargis jaučiamas, kalbant apie plėtros, būsimos plėtros klausimus, apie požiūrį naujasias sutartis. Ir mano klausimas pranešėjai būtų toks, kaip mes galime įveikti tą nuovargį, uh, tą pasipriešinimą didiesiams pokyčiams, inovacijoms, sutarčių pakeitimams. Mes norėtumėm išvengti tą tokio požiūrio, kuomet mes esame pavargę nuo plėtrų, pavargę nuo pokyčių, pavargę nuo sutarčių keitimų. Ir net jeigu tų pokyčių reikia, mes tiesiog tam priešinamės, nes esame per daug pavargę. Tai nebūtų tinkamas kelias. Ir tą klausimą mums reikėtų kelti ir spręsti tą būtent nuovargio klausimą. Dėkoju. Kitas kalbėtojas bus Simona Vikari iš Italijos parlamento. Mm, Dėkoju. Na, aš jau buvau pasisakiusi anksčiau, tačiau diskusijos yra labai įdomios. Taigi pagalvojau, kad norėčiau dar atsiliepti į kai kuriuos pastebėjimus, kuriuos išreiškė e, šią popietę kolegos. Tikrai norėčiau labai šiltai padėkoti už tai, jog suorganizavote šiandien šį susitikimą, taip pat ir už rytojaus susitikimą, kadangi iki šiol buvo labai įdomu. Ir esu įsitikinusi, kad rytoj taip pat bus nemažiau įdomu. Maničiau, jog būtų tikrai naudinga susitikti panašiame formate ir ateityje, Dabar norėčiau padiskutuoti dėl kai kurių kolegų pastebėjimų. Pavyzdžiui, Prancūzijos, Lenkijos parlamentarų pastebėjimai visiškai atitinka ir mano nuomonę. Man atrodo, jog būtina bendradarbiauti teisinėje srityje. Tai būtų tiek naudinga, tiek ir trokštama ir pageidautina, kalbant apie ateities apie sutarties ateitį, apie vieningąjį aktą, man atrodo, jog tai jau būtų paskutinis šio proceso etatas, o šį procesą mes dabar dar tik pradedame. Mes turėtume nuolat dirbti, bendradarbiaudami, e, imdamiesi naujų darbų ir turėtume siekti taip pat ir užfiksuoti tuos susitarimus. Taigi turime suvokti, kad mes turime dirbti iš apačios į viršų ir visus tuos sprendimus turės patvirtinti valstybės narės ir jų gyventojai iki 2050 metų. Visos valstybės narės savo nusistatė panašius tikslus tam, kad galėtų būti nepriklausomos energetikoje, e, kalbant tiek ir apie dujas, naftą ir atsinaujinančius išteklius. Taigi, iš esmės, mes dar turime 40 metų, kuriuos turime pašvesti darbui, tam, kad galėtume pereiti šį pereinamąją etapą ir per ilgesnį laikotarpį galėtume pasiekti tvaresnio energijos paketo. Mes turėtume pasinaudoti visais skirtingais energijos ištekliais, kuriuos turime. Taip pat norėčiau pakalbėti ir apie branduolinę politiką. Mano vyriausybės pozicija Taip pat ir Italijos žmonių pozicija buvo išreikšta. Brandolinė energetika įneša svarų indėlį į Italijos energetikos sąrangą. Barakas Obama taip pat per pastaruosius mėnesius e, pasiūlė naujos kartos planus, kuriuose brandolinė energetika sudarytų svarų įnašą Amerikos energetikos sąrangoje. Taigi šiuo metu tik didžiosios aštuonios pasaulio valstybės turi brandulinę energetiką tarp savo energijos išteklių savo šalyse. Taigi labai svarbu, kad mes tą pripažintume. Būtent Italijos gyventojai tam priešinosi jau ilgą laiką. Žinoma, mes nesame toli nuo Prancūzijos sienos, o Prancūzijoje yra gana daug brandulinės energijos, kurią galima eksportuoti. Taip pat, jei leistumėte, norėčiau užduoti kelis klausimus pranešėjui. Buvo paminėta ši naujoji dujų direktyva. Norėčiau išgirsti iš pranešėjo, kokio pobūdžio nuostatas apims ši direktyva, kokią infrastruktūrą ji įves pagal šią programą, kaip tai sujungs valstybės narės, kadangi šiuo metu yra dedamos didžiulės pastangos siekiant garantuoti energetikos saugumą. Dėkoju. Ačiū. Prieš suteikdama žodį kitam kalbėtojui, ponas Anes Svoboda norėtų išvykti, taigi Jis norėtų tarti keletą žodžių prieš išvykdamas. Dėkoju pirmininkė labai trumpai. Norėčiau pareikšti kelias pastabas. Ši diskusija yra labai įdomi ir mes jau turėjome keletą tokių diskusijų ir sakyčiau, jog ši yra viena iš įdomiausių. Ir norėčiau pritarti tam, ką sakė ponė Vikari. Taip pat vienas pastebėjimas būtų dėl įvairinimo yra daugiau negu viena galimybė siekiant energetikos šaltinių įvairinimo. Jeigu kalbėtume apie vamzdynus, mes galime įvairinti tiek maršrutus, tiek ir šaltinius. Mes dabar kalbėjome vien tik tai apie maršrutus. Kolega iš Slovakijos kalbėjo apie skirtingus maršrutus, kuriais būtų galima, pavyzdžiui, sumažinti dujų tiekimą iš vienos valstybės ir nukreipti į kitą valstybę, arba bent jau tokiu būtų sumažinti tiekimo saugumą. Uh, Šiame parlamente mes kalbame ne tik apie naujus maršrutus, bet taip pat ir apie naujus šaltinius. Turkijos kolega aiškiai pasakė, jog tai yra procesas, kuriuo einame žingsnis po žingsnio, pavyzdžiui, kalbėdami apie Nabuko projektą. Kitas pastebėjimas būtų dėl sutarties. Manau, jog dabar Lisabonos sutarties keitimas būtų nepageidautinas. Daugelis pasisakė apie tai, jog sutartys nekeistų Lisabonos sutarties, bet ją papildytų. Arba, pavyzdžiui, galėtų būti papildoma sutartis. Taigi, manyčiau, jog mes turėtume tikrai susikoncentruoti, ir tai yra mano asmeninė nuomonė, ties šiuo tikslu. Ir paskutinis pastebėjimas būtų toks. E, su taryba buvo deramasi dėl dujų tiekimo ir mes būtent siekiame sustiprinti tam, tikras, tam tikrus ryšius, kuriais būtų galima užtikrinti maksimalų dujų tiekimo saugumą. Būtina priversti valstybės tą daryti. Nėra taip, kad jūs galite arba nenorite, ar norite tą daryti. Komisija turės priversti tą daryti. Ir dabar uh, Turėdami Europos atkūrimo programą, parlamentas kartu su taryba bendro sprendimų prieimimo procedūra e, taip pat buvo priėmė tokį sprendimą, taip pat tą e, įtvirtino ir protokolas. Taigi po trejų metų visos valstybės narės privalės garantuoti, kad yra visiškas dujų tiekimas kuriam netrūktų, kuriame netrūktų ne vienos dalies. Taigi buvo konkrečiai suformuluotas tikslas užtikrinti tiekimo saugumą. Tai nėra vien tik tai teorija, tai bus išreikšta teisės aktu E, tikėtina jau šį birželio mėnesį. Taigi būtų tokios kelios mano pastabos, prisidedant prie šių labai įdomių diskusijų. Dėkoju labai Europos parlamento vardu. Atsiprašau, kad turiu išvykti. E, jūs paliekusiu labai žavę pirmininkę ir mūsų pranešėjų, kuris pateiks jums atsakymus. Dėkoju. Ačiū pirmininkė Svoboda. Best, but... Aš pasistengsiu kiek galėdama geriau tačiau tikrai nemanau, kad galiu konkuruoti su jumis, jūsų gebėjimais. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Teresa Riera, Europos parlamentariai, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pasakysiu, kad visiškai sutinku su pono Svobodo padaryta santropą. Ir taip pat norėčiau užduoti klausimą. Mano manimo visi, sa šydami diskusija šiandieną e, yra skirta tam, kad e, nusistatyme savo pozicijas. Ir turėtume nepamiršti vienas svarbios primisės. Tai yra, jog mes ES norime kurti energetikos politiką lygirečiai su aplinkosaugos politika. Ir todėl, siekiant užtikrinti energijos tiekimo saugimą, negalime kalbėti apie vieną didelį energijos tiekimo šaltinį. Nes, aišku, šiuo metu yra tik tais du dideli energijos tiekimo šaltiniai, tai yra iškasnis kuras ir brandalinė energija. Tačiau, kadangi iškasnis kurtas be kita ko yra baigtinis ir kuria priklausomybę, todėl be kita ko ir CO2 išlakos yra labai didelis, o, o brandalinė energija kelia atliekų uh, bei saugos klausimą. Na, šaltiniai susijęs su aplinka e, yra tokie šaltiniai, kurių mes norime. Todėl darome be kita ko pažangą mokslinio tyrimų srityje na, ir be kita ko ir iškasnių kūros srityje. Čia čia kalbame apie CO2 surinkimą ir saugojimą, Ir taip pat bandome atlikti mokslinius tyrimus ir rasti švaresnės, e, švaresnę energijos suvartojimo technologijas ir tokiu būdu užtikrinti saugumą ir taip pat padaryta didelė pažanga ir švarios energijos srityje. Todėl norėčiau daryti skirtimą tarp mokslinio tyrimų ir energetikos politikos mokslinio tyrimų srityje turėtume būti labai atviri ir investuoti į vairias sritis, nes patirtis rodo, kad e, nežinome, kur, iš kur ateis geriausias sprendimas. Tačiau, kai kalbame apie energetikos politiką, sutinku su kolegomis, kad reikia įvairinti tiekimą ir reikia užtikrinti, kad tas mišinys būtų suderintas ir taip leistų pasiekti mūsų energijos tiekimo tikslų. Todėl turime štai kokį pasiūlymą. Prieš mane pasisakė kolegos, sakė, kad Europos Sąjungoje jau daug metų dėmesys skiriamas tiekimo saugumo užtikrinimui. Nuo 2009 metų padaryta didelė pažanga aplinkosaugos teisės aktus rytėje, užtikrinant ir uh, tiekimo saugimą ir tie teisės aktai apima platų spektrą nuo energijos tiekimo iki suvartojimo. Ir mano manimo yra trys linijas, e, kurių reikia laikytis. Tai yra pirmiausia vidaus rinkos kūrimas su visomis pasiekmėmis, e, kai čia galima paminėti ir, ir tinklus, ir jų sąveik ir taip toliau. Ir toliau reikia E, skatinti investicijas į energiją iš atsinaujančių šaltinių. Per pastarusius metus padarėme didelę pažangą, daug padirbome ir mano manimo siūlau laikyti šios linijos, nes ji tikrai, man rodos, yra teisinga. Ačiū. Dėkoju. Pona Grytam astronauru iš Italijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tik tai keletą pastabų norėjau savo ruoštų išsakyti šioje diskusijoje. Įvairios mintis buvo aptartos. tiek ir plenarinės mūsų sesijos metu, tiek ir čia darbo grupėje. Viena, kas išryškėjo, yra tai, kad visi yra įsisamoninę bendros energetikos politikos poreikį, bet egzistuoja skirtingų nuomonių dėl valstybių narių tikslų ir prioritetų, dėl e, energetikos mikso. Taip pat galbūt išriškėjo kai kurie ir egoistiniai e, tam tikrų valstybių narių pageidavimai, kalbant apie energetikos, ener, energijos tiekimą, bet ko gero sutarėme dėl to, kad visgi nereikėtų e, naujos energetikos sutarties bendryjei. Taip liktai minėjo ir ponas Svoboda. Manyčiau, kad nereikia ES tiek daug taisyklių tam, kad valstybės narės galėtų veiksmingai bendradarbiauti. Tiesiog ir, ir taip akivaizdu yra valstybėms narėms, kad tas bendradarbiavimas yra būtinas ir naudingas. Nereikia primesti jokių naujų taisyklių. Manyčiau, dabar yra svarbu investuoti į energetikos infrastruktūrą, į paskatas, taupyti energiją. Ir dar taip pat, manau, labai įdomi e, idėja yra dėl bendro aprūpinimo e, energetika ir tai turėtų be abejo jau įtakos tuomet ir um, kainodarai. Mes galėtumėm suvereniau tiesiog atstovauti savo interesus energetikos rinkoje ir taip išnaudoti savo galimybės, o ne galvoti vien tik tai apie prievolės. Aišku, vis tiek solidarumo principas bet kuriuo atveju galiotų. Dėkoju. Dabar ponas Ivan Duklaev iš Bulgarijos, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pratesant kolegos iš Slovakijos mintį, norėčiau pasakyti, kad jeigu yra šalis, kurią skaudžiausiai palėtė dujų krizė, tai, tai, tai buvo tai yra skaudžiau paliesta negu Slovakija, tai Bulgarija ši krizė ištiko dar aštriau. Taigi, galima teikti, kad e, nei viena kita valstybė nėra taip smarkiai suinteresuota Europos e, energijos bendrijos kūrimu kaip Bulgarija. Čia buvo išsakyta daug minčių apie Europos energetikos bendryje bei bendrą teisinį pagrindą skamba labai įdomiai tiek valstybėms narėms ir šalims kandidatėms. Taigi norėčiau pasidalinti trim svarbiom mintim. Be jokių dviejonių energijos tiekimo saugumas ES gali būti geriausiai užtikrintant saveikumo dėka, užtikrinant tiklų saveikumą kiekviena valstybė narė turės galimybę turėti E, bet kurio energijos, bet, kokio, bet kokios energijos iš bet kokio šaltinio išteklius, be kita ko ir dujų išteklius. Ir kai kurie kalbėtojai taip pat kalbėjo apie tai, jog reikia gerokai gerinti energijos suvartojimo veiksmingumą. Sutinku. Ankstesnės Varšuvos paktų šalis, pietų ir rytų šalis turi pramonės šalių, kurios e, reikalauja daug energijos ir panaudojus energijos vartamo veiklą pagerintas energetinis saugumas, nes sumažės energijos vartojimas ir padidės energijos ištekliai. Na ir galiausiai atkreipsi dėmesį į brandolinės energetikos ateitį. Be jokių dviejonių brandolinė energetika yra svarbi Europos energijos mišinio 21 amžiaus didelė dalis. Tačiau kita vertus, brandeninė energetika priverčia mąstyti apie tris klausimus. Jeigu būtų statoma daugiau energetinių jėgainių, tai, tuo, tai, tai toli gražu nereiškia, kad padidės energetinis saugumas, nes mes Bulgarijoje esame labai priklausomi iš energijos tiekimo iš vienos šalies. Jeigu pas mus būtų pastatyta antra brandalinė energija ir kartu technologija būtų gaunama iš tos pačios šalis, tai toli gražu nepadidės nei mūsų, nei kaiminių šalių energetinis saugumas. Ir trečias dalykas brandalinė energetija remiasi iškastiniu kūru uranu. Ir jis, jo ištekliai labiau riboti nei naftos, dujų, anglės ištekliai. Tai yra tai baigtinis išteklius. Na ir galiausiai dar neišspręstas klausimas, kaip kiekviena valstybė narė tvarko brandolinės atliekas. jeigu tos valstybės narės e, turėtų, kurios turi brandalinės jėgainės, turi pačios tvarkyti ir brandalinės atliekas, nes jeigu tos atliekos būtų eksportuojamas e, į kitas šalis, tai tai sukurs tą pačią priklausomybę, kaip ir tuo atveju, kai esi priklausomas nuo naftos tiekimo. Nes jeigu eksportuoji E, kitas šalis savo brandolinės atlikas, tai kyla pavojus, kad jos kada nors nepriims. Dar du kalbėti mano sąraše. Ir aš siūlau, kad po to, kai pasisakys ponas Bizė, mes perdasime žodį mūsų pranešėjai, nes šiandieną išklausime daugybės klausimų ir manau, kad jam prireiks laiko tinkamai juos atsakyti. Dabar ponas Gartvaltas, jis pasisakys Europos ekonomikos ir socialinio komiteto vardu ir paskutinis kalbėtas šiandieną yra ponas Žanas Bizė. Ar sutinkate su tokiu siūlymu? Kągi, tai iš karto suteiksiu žodį ponui Gartvaltui. Dėkuoju, ponė. Aš sėdžiu štai čia, šitoje pusėje. Tiesiog norėjau kaip Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovas prisidėti prie šių debatų ir atkreipti dėmesį į kai kurias mūsų renktas nuomonės. E, mes kalbėdami apie alternatyvas iškastiniam kūrui nuolat minime atsinaujančius energijos šaltinius, o taip pat ir brandolinę energetiką, tačiau visa tai yra susijęs su elektros energijos gamyba, o daug didesnė dalis Europos e, energetikos poreikio susijusi ne su elektros energija, kad ir kiek ji būtų be abejo svarbi, bet su kitais sektoriais, kaip kad pavyzdžiui chemija, chemijos pramonė, taip pat transportas. Ir dėl to norėjau dar paminėti, kad tas išteklius, kuris yra dar čia labai svarbus, yra būtent anglis. Anglis kaip energijos šaltinis labai dažnai kritikuojama dėl to, kad jis siejama su didžiausiamis CO2 išlakomis Na bet jau buvo minėta šiandieną taip pat ir CCS technologija, anglės e, sugavimo ir saugojimo technologija. Ji jau subrandinta. Tiesa, dar klausimas, ar iš tiesų mes turime tų e, tokį, taip sugauto, e, sugauto dvideginio saugojimo galimybių, bet pati didžiausia dilema yra ta, kad ši technologija sugavimo ir saugojimo reikalauja dar papildomų energetikos iš tiesų didesniu mastu taikytumėm tą CCS technologiją, tai ko gero pasirodo dar greičiau išnaudotumėm um, šį išteklių, negu kad jo nenaudodami visiškai. Dėl to norėjau atkreipti dėmesį į tolimesnę šios technologijos plėtrą, nes jeigu pasirodys, kad visgi klimatas yra svarbiausias e, saugotinas e, dalykas, kalbant apie šią technologiją, kol kas dar taip nėra teigiama, tuomet reikėtų ko gero galvoti apie kitas technologijas, bet jeigu dabartiniai teiginiai nepasitvirtins, ko gero reikėtų taikyti tą technologiją be anglies, bet e, taikyti didesnį panaudojimo mastą. Tiesiog norėjau papildomai atkreipti dėmesį į šį dalyką ir paminėti, kad anglis yra tikrai nuolat minima kaip e, ilgiausias, tvariausias iškastinis e, e, kūro šaltinis. Paskutinis kalbėtojas šį vakarą bus Monsie Bizė. Prašom žodis Jums. Merci, Madame Laprin, de me donner une dernière fois la parole. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė, kad sutikėt man žodį dar kartą. Aš dar norėjau pabrėžti tai, kaip yra skubu atsakyti į tą pasiūlymą, kurį mums pateikė pirmininkas Buzikas ir Žakas Delior. Apskritai, tai yra sukurti Europos energetinę bendryją. Skubu, nes politikų laikas yra ilgas laikas, o įmonės pramonė laiką supranta labai trumpais intervalais, jiems trūksta visuomet laiko. Jo jau nuo 29 metų tokios krizės neturėjome faktiškai ir ta krizė yra tikrai labai sudėtinga šiame parlamente. Taip daug irgi kalbama apie Europos tą 2020-2020 strategiją. Ir čia tam tikras anachronizmas siekiant neįgyvendinti tos e, Europos energetinės bendrijos skubiai ir veikti tik tai su tomis šalimis, kurios šiandieną jau yra pasiryžus veikti pagal tą naują koncepciją, taikant sustiprinto bendradarbiavimo formą. Na, o po to tikimasi, kad kitos šalis pasieks iš paskos. Ir toks metodas, mano manimu, yra bandymas perkelti šito metodo kainą ant energetikos pramonės. Dėkoju ponui Bize. O dabar norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjui, ponui Šifolskiai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien išgirdome e, daugybę iškeltų temų šiuose diskusijose ir nebus galimybės atsakyti į jas visas, taigi kalbėsiu selektyviai. Pirmiausia, atsakysiu į Lietuvos kalbėtojo išreikštą pastebėjimą Jis pabrėžė vidaus rinkos svarbą. Pirmiausia, diskusijose buvo minima vidaus rinka, tačiau e, apie tai kalba e, antroji darbo grupė, o aplinkosauga nagrinėja trečiojo darbo grupė. Taigi niekas neneigia vidaus rinkos energetikos srityje svarbos. Mes pripažįstame, kad tai yra rinkos sąrangos svarbi dalis. Tačiau mano pastaba tuo pat metu bus ir klausimas. Ar galime turėti vieningą rinką be vieningo saugumo? Ar mes galime liberalizuoti ir padaryti visiškai skaidrų, laisvą energetikos judėjimą, jeigu bus skirtingi energijos tiekimo saugumo lygiai? Tai yra retorinis klausimas. Jis mums rodo, jog šie klausimai yra susiję. Toliau norėčiau atsakyti Lordui Roperiui, kuris uždavė klausimą ir mane šokiravo tai, jog jūs sakėte, jog Britanija nenori diskutuoja apie energijos saugumą. Ir sakėte, jog esate labiau uh, pasirengę kalbėti apie energijos išteklius Šiaurės jūroje. Sakėte, jau būtų sunku įtikinti Britanijos kolegas bendros politikos šioje srityje. Mano pastaba būtų tokia. Vakar, tarkime, mes buvome turtingi naftą ir dujomis, o rytoj jau būsime vargšai. Taigi turime užsitikrinti saugią ateitį tada, kai rytoj mes jau būsime skurdus per ateinantį dešimtmetį mes turime suvokti, kad mums reikia bendro požiūrio ir nebūti vien tik tai egoistiškais. Na, žodis egoistas nebuvo pavartotas šiandien, buvo kalbama apie savanaudiškus interesus. Tačiau mes kalbame čia apie solidarumą arba egoizmą. E, Lordas Roperis išreiškė klausimą štai kokį. Jūs Klausite, ar yra rengiama strategija komisijos? Taip, yra strategija, tačiau yra tam tikras valios klausimas dėl jos įgyvendinimo. Yra reglamentas, reglamentuojantis dujas, apie tai mes visą laiką kalbame. Čia siekiama įgyvendinti 194 straipsnį. Pirmasis projektas buvo labai ambicingas. Vėliau komisija pasižiūrėjo į valstybės narės, į jų indėlius vėliau tada pateikė visiškai neambicingą projektą. Taryba e, savo ruoštų pateikė dar neambicingesnį projektą. Dabar mes norime vėl jam suteikti platesnį užmojį. Kitaip mes rizikuojame, kad žlugs mūsų ambicinga rizika, ambicingas projektas, ambicinga vizija, kadangi valstybės narės nerodo atitinkamos valios. Taigi ilgalaikė strategija yra tokia koncepcija, tačiau ji, ar ji išgyvens, e, bijau, kad ne. Jeigu nebus parodyta pakankama politinė valia. Jūs taip pat kalbėjote apie naftos rezervus. E, jie yra skirti 90 dienų. Na, kalbant apie rezervo stabilumą, tam padiskutuoti mums reikėtų dar dviejų valandų. Euh, Na, pono Leki čia nėra, tada kalbėsiu toliau angliškai. E, jis uždavė klausimą apie Rusiją. Na, mes iš e, vidurio ir rytų Europos. E, dažnai keliame šį klausimą, taigi kartais smagu išgirsti tokio pabudžio klausimą ir iš Paryžiaus. Kasgi atsitiko Ukrainoje? ir kas vyksta Baltarusijoje. Mes prarandame savo kaimynus dėl to, kad energetika naudojamasi kaip politiniu ginklu. Tai visiškai aišku, kuomet matome, kaip Rusijos flotilė deportuojama į Sevastopolį. Ir ką kalba ponas Lukašenka. Taigi taip yra toks ryšys, toks būtų mano atsakymas ponui Lekijai. Na, mes manome, kad brandolinė energetika yra ateitis, galbūt kai kurios valstybės narės to nenori, tačiau tuo pat metu, pavyzdžiui, nors vokiečiai e, tam ir prieštarauja, jie vis tiek perka brandolinę energiją, kuri yra generuojama Prancūzijoje. Taigi e, mes galime turėti tokias skirtingas dalis energijos pakete, kaip jūs sakėte, bukė energetik. Štai kodėl mums reikia pasižiūrėti į tokią politiką, kuri papildytų vienos valstybės narės politiką e, kitos valstybės politiką. Taigi aš tikrai manau, kad politinė valia čia yra esminis dalykas. Tikiu, kad kaip ir jūs, mes privalome išmėginti Schengeno pobūdžio modelį, būtent sustiprintas bendradarbiavimas. Teoriškai toks bendradarbiavimas yra, tačiau praktiškai matome, jog susiduria e, skurdžių valstybių ir kitų valstybių poreikiai. E, jeigu mes ir toliau vykdysime tokią politiką, tuomet neturėsime pakankamai dujų. Taigi, tos valstybės, kurios nepageidauja solidarumo, yra e, senesniusios valstybės. Jos jau daugelį metų yra protingesnės dar tam tikrų genera, generolo Degolio idėjų. Jos investavo į brandolinę energiją. E, dabar tai yra joms e, tikrai tai didelė parama, o kitos valstybės yra susijungusios tam, tikromis, tam tikrais vamzdynais su kitais kontinentais taip pavadinkime tai. Taigi, idėja yra gera, tačiau jeigu mes neturėsime potencialių tiekėjų, e, tiems, kuriems reikia solidarumo, nežinau, kaip toliau išgyvensime. Taigi, iš visų tų nuomonių, kurios buvo išreikštos, aš norėčiau išskirti idėją apie ilgalaikį saugumą, apie e, tai, jog reikia atsinaujinančių šaltinių, skirtingų energijos rušių. Tai yra strategija skirta 20-30 metų, o saugumas visgi yra trumpalaikis tikslas. Apie dujas kalbėjo Bulgarijos ar Slovakijos kalbėtojas. Mums reikia e, kitų dalykų. Pavyzdžiui, yra uždarinėjamos mokyklos, ligoninės, ir netgi galima palyginti šią situaciją su karo situacija. Taigi galima paralyžuoti šalį pasinaudojus energijos svertų. Taigi sakyčiau, jog energijos saugumas turėtų būti įgyvendintas nedelsiant. E, būtų galima nusipirkti dujų ir naftos e, biržoje Rotterdame, e, tačiau apie tai reikėtų kalbėti diskutuojant apie dujų saugumą. Aš sutinku su ponu Lekijė, kuris sakė, jog mes turėsime susidoroti su politinėmis pasiekmėmis. Jau dabar mes prarandame savo kaiminystę rytuose dėl to, jog yra naudojamasi šiuo instrumentu. Kažkas buvo pakankamai protingas, kad nubrėžtų liniją tarp demokratijos indekso ir dujų kainos indekso. Kuo didesnę kainą jūs mokate, tuo E, mažesnė demokratija. Tai ir atvirkščiai. Tai nėra prekė, tai yra geopolitinis instrumentas. Taip pat, atsižvelgiant į dabarties finansų ekonominę krizę, aš nesutinku su pasisakiusiais, e, kurie sakė, jog jau mes išgyvenome krizę. Kai kurie ekonomistai sako, jog mūsų laukia dar kita šios krizės banga. Matėme Graikijos atvejį. Taigi mes nesugebėsime aukti ir užtikrinti darbo vietų kūrimo, jei negalėsime užtikrinti dujų prieinamomis kainomis. Ir pavyzdžiui, matysime, kad monopolistai Rusijoje, Arabijos valstybėse įgis monopoliją dujų srityje, kas yra labai nerima keliantis dalykas, keldami kainas OPEC Ir tai, jog buvo atrastos dujos Amerikoje, vartotojai moka 300 e, dolerių už kubinį metrą už dujas iš Rusijos, o iš Rotterdamo mokama 150. E, Taigi mes mokame du kartus daugiau už Rusijos dujas, negu turėtume. Tai taip pat mažina mūsų darbo vietas ir dėl to mes e, tampame netokių, netokių konkurencingų žemynų kaip kad turėtų būti Europa. Taip pat buvo užduotas klausimas, kas už tai mokės. To paklausė ponas Vidbrotas. Ten, kur žlunga rinka arba valstybė, turėtų įsikišti ES. Tiek kalbant apie valdymą, tiek kalbant apie lėšas. Taigi, būtų neekonomiška mokėti iš mūsų bendrojo biudžeto. Jei turėtume kurti rezervą, tuomet tie, kurie investuoja, turėtų teikti pasiūlymus kuriais būtų galima atmokėti už tokias investicijas. Taigi tas, kuris investuoja į infrastruktūros sukūrimą, turėtų, būti, turėtų gauti tam tikrą atpildą. Mes turime turėti bendrąją politiką, apsidraudimo politiką bendrijos mastu. Atsakant į klausimą, ar mums reikia 27 skirtingų politikų, ar reikia bendro požiūrio. Taigi, atsakant į pono Vidbroto klausimą, taip, mes turime viziją, E, tačiau atsakymas ne, nėra pakankamos politinės valios, kas turėtų mokėti į ES biudžetą. Taip, aš beveik atsakiau, e, ponas Bizidė. Aš, kaip sakiau, išvardėjau tas investicijos e, būtinybės, kad valstybės narės ir kompanijos būtų motivuotos, kad investuotų į sandėlius, į rezervų kaupimo infrastruktūras ir panašiai. Visą tai turi veikti na, atitinkamai pagal rinkos taisyklės. Tačiau tai valdžia turi kištis ten, kur rinka nebeveikia, nebe, nebepaėgi veikti. Kalbant apie Nabuko projektą, čia atsakau į mūsų kolegos klausimą iš Turkijos. Tai yra labai sudėtingas klausimas. Uh, neraginčiau mūsų Turkijos draugų daryti sąsąją tarp narystės dėrybų ir solidarumo su ES energijos saugumo srityje, kadangi tai galėtų nuvesti ne ten, kur reikia. Aš žinau, kaip Turkija apgailestauja dėl vykstančių dėrybų, tačiau tokio ryšio darimas arba energija, energijos saugumo klausimo instrumentalizavimas tikrai netarnaus Turkijos interesų labui. Užbaigiant, Europos parlamentas turi viziją, turi ambicingų projektų, aiškiai suvokiama pralaimėjimo rizika. Norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad su visais tais gerais norais ir puikiomis koncepcijomis mes esame netoli to, jog pralaimėsime mūšį ir privalome imtis veiksmų. Dėkoju. Thank you, Dėkuoju, ponas Sarijus Volski. Taip pat e, norėčiau pasakyti, kad man labai didelė garbė šiandieną kartą pirmininkauti šios darbo grupės posėdėje, kaip daugelis iš jūsų jau minėjo. Valst valstybės narės žengia savais keliais ir kai kalba eina apie E, brandarinė energika, tai Švedijos parlamente po dešimties dienų bus balsuojama dėl to, ar Švedija žengs naujų kelių link brandarinės energetikos. Ir šis sprendimas įtakos mūsų Švedijos požiūrį energetiką. Laukiu rezultatų ir taip pat džiaugiuosi tuo, jog galėsiu jūsų argumentus dėl energetikos saugumo pasimti į savo šalį, į Švediją. Dėkuoju ir malonaus vakaro.